ir es dėl pagalbos pabėgėliams ir iš karto suteikiu e, žodį ponui Borg. Grazie. Legislate, onorevoli membri, Dėkuoju, gerbėme nariai. Jūs tikrai esate susirūpinę padėtimi ir likimu tūkstančių pabėgėlių ir migrantų, kurie kenčia nuo arštrių sunkių oro sąlygų stovyklose. Pagal Graikijos valdžios patiktus duomenis, daugiau negu 15 tūkstančių migrantų dabar yra Graikijos salose karštieji taškai yra tiesiog perpildyti, gyvenimo sąlygos yra labai sunkios dėl žiemos oro sąlygų. Be to, UNECR praneša, kad keliolika 4 tūkstančiai migrantų yra įsteigę Serbijoje, kai kurie gyvena perpildytose patalpose arba gyvena tiesiog miega Belgrado centre po atvirų dangum. Aišku, negalim pakeisti oro sąlygų, tačiau mes turime resursų ir priemonių, kurios gali palengvinti tas neigiamas e, pasiekmes. E, komisijos narys išsakys jums galimybės, kaip būtų galime naudoti e, fondus ir kaip teikti tiek piniginę paramą, tiek kitą paramą visoms šalims, kurios, šalims, kurios patyrė didžiausią spaudimą. Perinu prie mal maltiečių kalbos. Graikijos e, valdžia e, išsintė karinį laivą į Lesvo salą padėti tiems migrantams, kurie kenčia nuo blogų oro sąlygų. Ir pirmininkaujantį valstybę seka situaciją. Tuo pačiu metu mes e, žinome ir mes teigiame, kad tai yra mūsų didžiausias rūpestis. Mes esame įsipareigoję daryti viską, ką galime, kad pagerintume pabėgėlių padėtį. Taip pat e, mes norėtume tiesiog išspręsti šitą, šitą e, problemą. Ir reikia priimti e, pabėgėlius taip, kad būtų atsižvelgta į žiemos sąlygas. Bet ne viena šalis negali kontroliuoti situacijos savarankiškai, pati viena. Tačiau mūsų darbas neturėtų būti vykdomas tose šalise, kurios patiria didžiausias spaudimą, bet ir tose šalise, kurios teikia pagalbą. Mes galime išvengti tokių atvejų, kad bloga situacija pasikartotų, jeigu mes būsime vieningi ir koordinuosime veiksmus. Ir jeigu sugebėsime e, taikyti ilgalaikį planavimą. Vienas iš mūsų prioritetų šiam pusmečiui yra skatinti visą eilę priemonių, dėl kurių jau yra sutarta ir užtikrinti, kad problemos, kurios yra neišspręstos, išliktų darbo atvarkėje. E, šiandien apie tai buvo kalbama mm, ir tai apie tai kalbėjo Joseph Muscat, mūsų ministras pirmininkas. Kaip žinote, mes dabar šiuo metu pirmininkaujame taryboje ir piliečiai laukia ir tikisi mūsų veiksmų. Ponios ir ponai, perkelimas gali padėti, padėti sušvelninti šitos krizės padarinius, tačiau netgi jau yra stebimas progresas, perkelimas yra lėtas. Iki sausio 11 dienos apie 7 tūkstančius, 8 tūkstančių žmonių buvo perkelti Graikijoje. Jeigu paspartintume procesą, tai mes padėtume Graikijoje ir tai tikrai turėtų didelį poveikį pabėgėlių gyventojams. Prašymai perkelti turėtų padidėti ir valstybės narės turėtų atsakyti teigiamai ir greitai per savo agentūras, Frontexą, JASO ir teikti pagalbą toms valstybėms narėms, kurios labiausiai patiria krizę. Tai būtų labai reikalinga tam, kad pagreitintume perkelimo proceso įgyvendinimą. Ilgalaikis stabilumas, kalbant apie rytinį koridorių, apie viduržymę jūros koridorių, reikalauja, kad būtų daugiau bendradarbiavimo tarp Turkijos ir ES. Reikia įsipareigoti siekiant, kad šitos procedūros būtų tinkamai gyvendinamos, taip pat migrantų gražinimas į Turkiją. Reikia daugiau bendradarbiavimo su Vakarų Balkanų šalimis. O kalbant apie ilgalaikius procesus, mes išanalizuosime teisėkuros pasiūlymus, kaip pakeisti Europos pabėgėlių sistemą. Ir e, remsimės anksčiau pirmininkavusių valstybių darbų. Taip tiek e, Niderlandų pirmininkavimo metu, tiek Slovakijos pirmininkavimo metu padarytų pažangą, kad mes paspartintume procesą, kad bendradarbiavimas būtų teisingas. E, galiausiai mes norime, kad būtų tvari migracijos politiką ir prieglapščio politiką. O tai turėtų reikšti, kad e, mūsų išorės sienos bus e, griežčiau kontroliuojamos. Taip pat reikėtų išspręsti ir dabartinės problemas, apie kurias kalbam šiandien - gelbėti gyvybės ir užtikrinti teisingą sistemą. Jūsų pagalba būtų labai vertinama ir tikiuosi, kad komisijos narys pateiks jums daugiau informacijos šią temą. Ačiū. Dėkoju, o dabar suteikia žodį ponui komisijos nariui. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiami ministrai, dėkoju už diskusiją, kuris surengta pačiu laiku. Migrantai ir pabėgėliai Europoje patiria labai sunkia sąlygas, jie patekė į labai sunkia padėtį ir jie tiek Egejo sal, jūros saloje, tiek e, kitose šalise iki Šiaurės Europos patekė tokią padėtį, į kurią jie nesitikėjo patekti. Mes matome nuotrauką spaudoje ir matome, kaip atvyksta daug pabėgėlių ir noriu pasakyti aiškiai mes nesididžiuojam tokią situaciją. Mūsų moralinė pareiga yra užtikrinti šių žmonių orumą šiandien, ne kitą savaitę, net ne rytoj. Mes dėl to padedame vyriausybėms atsakyti ir imtis greitų veiksmų, kurių reikia imtis ir siekiant užtikrinti tinkamų sąlygų stovyklose sukūrimą. Tiek e, kolega Ampramopulos, tiek aš nuolat palaikoma ryšį su Graikijos valdžia. Graikijos salose, kur situacija yra rimčiausia, mes ieškome visų įmanomų sprendimų padėti vyriausybė ir vietos valdžiai šiuo nepaprastu metu. Komisijos narys Abramopulos buvo Lesbo saloje šiandien e, vertinti situaciją vietoje ir aptarti ir ieškoti netidėliotinų sprendimų. Mes e, pritarėme Graikijos valdžiai, e, valdžios greitam veikimui, siekinti pagerinti situaciją salose visų pirma perkelti labiausiai pažeidžiamus į stovyklas, kuriuose yra sukurtos tinkamos sąlygos, toliau perkelti į, į žemyninę dalį prieglupščio prašytojus, kurie gali būti gražinti į Turkiją ir kuriems, kurių prieglupščio prašymai yra nagrinėjami, toliau pateikti išsiųsti karinį laivą tiems, kuriems labiausiai reikia, ypač Lesbos salą, kur yra sunkios sąlygos. Toliau, kalbant apie durinės trukmės laikotarpį, mes bendradarbiaujame su Graikijos valdžia, kaip sukurti e, tinkamas stovyklas, tinkamas patalpas ir kaip pagerinti dabar turime infrastruktūrą kaip kolega Bramapulos minėjo ir sakė šiandien Lesbos. Šis sprendimas bus gyventinamas tik tai, tai tada, jeigu bus bendradarbiaujama su vietos valdžia ir aišku, su vietos gyventojais. E, saloje jie tikrai parodė didžiulį dosnumą šimtams tūkstančių pabėgėlių ir migrantų per pastaruosius dviejus metus. Mes esame pasirengę teikti turimą finansavimą, kad būtų e, pagerintos apgyvendinimo galimybės ir mes apie tai pranešime tiek nacionaliniai, tiek vietos valdžiai. Tai darysime ir žemyninėje dalyje kartu su jungtinių tautų pabėgėlių e, komisaru ir taip pat su kitais partneriais jungtinė Europos Sąjungos agentūros, tarpinės organizacijos NVO taip pat dirba vietoje ir padeda daugiau negu 200 tūkstančių e, žmonių. Yra dalinamos antklodės, mėgmaišiai, kuriuos tinkama naudoti šaltomis orų sąlygomis Aišku, tai nėra ilgalaikis sprendimas, tačiau tai yra nepaprastas metas ir reikia nepaprastų e, atsakymų. Mes stebime situaciją e, saloje ir mes darysime viską, kas, e, ko reikia, kad padėtume Graikijos valdžiai tiek, kiek to reikės. Pagrindinėje žemynėje dalyje padėtis yra visiškai kitokia tinkamos žiemai stovyklos yra įrengtos. 31 stovykla jau yra sutvarkyta, padedant pagalbos instrumentams, netidėliotinas pagalbos instrumentams. Tai yra mano atsakomybė. Ir dėkoju Jums taip pat už paramą parengiant tą nepaprastųjų situacijų priemonę. 200 e, milijonų eurų buvo paskirti praėjusiais metais vien tik tai humanitarnėje srityje. 25 procentai šios sumos, daugiau negu 50 milijonų eurų, buvo e, teikiami humanitarnės pagalbos teikėjams, rengiant e, žiemai gyventi tinkamas stovyklas Graikijoje ir taip pat remontuoti ir pritaikyti egzistuojančias patalpas, e, kurti naujas, užtikrinant sanitarnės sąlygas, e, užtikrinant šildymą, na ir sąrašas ilgas. Tai yra e, papildomi pinigai šalia jų turimo finansavimo, kadangi nuo 15 metų pradžios 352 milijonai eurų iš vidaus e, reikalų fondų buvo suteikti Graikijai. Ši pagalba leido jie teikti arba tiesiogiai nacionalinės valdžios institucijams arba ES agentūrams, NVO, tiesiogiai valdyti mm, situaciją Graikijoje ir didinti prieimimo galimybės ir, aišku, mm, gerinti sąlygas stovyklose tiek žemyninėje dalyje, tiek salose. Šis nepaprastųjų situacijų finansavimas yra šalia 500 milijonų eurų, kurie jau buvo suteikti Graikijai pagal nacionalinės programas 2014-2020 metais šiam laikotarpiui. Ir čia norėčiau priminti, kad e, iš viso Europos Sąjunga rado daugiau negu, daugiau negu milijardą eurų Graikijai pagal vidaus reikalų finansavimą ir naujųjų nepaprastų padėčių situacijų paramos priemonė. Graikija gauna daugiausia šių ES e, fondų. Dabar apie Serbiją ir buvusią Jugoslavijos Makedonijos Respubliką. Komisija da, im, daro viską, ką gali, kad padėtų vietos valdžiai įveikti pabėgėlių krizę, ne vien dėl to, kad šitos dvi šalis yra tarp e, šalių kandidačių, bet čia mes taip pat teikiame ženklę finansinę ir techninę paramą. Aš žinau, kad yra didžiulių sunkumų dėl e, šaltų oro sąlygų, dėl snygio e, Serbijoje. Aš vyksiu į Serbiją šį savaitgalį, kad vertinčiau situaciją vietoje, pasikalbėčiau su valdžia ir reikia, kad čia būtų apčiuopiamas solidarumas, didinti prieimimo galimybės ir užtikrinti, kad sąlygos būtų pritaikytos žiemos sąlygoms. Tai yra mūsų prioritetas. Daugiau negu 40 milijonai eurų buvo skirti Serbijai nuo spalio mėnesio 15 metų tiek humanitarnės pagalbos ir stojimo pagalbos priemonės. Europos Sąjunga yra didžiausias donoras. 19 milijonų humanitarnės pagalbos fondų buvo suteikti tam, kad būtų pagerintos prieimimo sąlygos, parengti žiemai patalpas, taip pat teikti šiltą maistą, medicininę pagalbą. Be to, 24 milijonai eurų finansuojant stojimo pagalbą padeda Serbijai priimti šiuos pabėgėlius ir migrantus. Tuo pat metu stiprinti savo pajėgumus, kontroliuoti savo sienas. Tai yra daugiau negu 118 milijonų eurų pagal ES finansinė ir techninė pagalba Serbijai šioje srityje nuo 2007 metų. Aišku, reikia padaryti daugiau, siekiant užtikrinti saugias žmogiškas sąlygas migrantams, taip pat pagal, taip pat e, didinti prieimimo mm, pajėgumus. Mes teikiame paramą ir aš taip pat vyksiu šį savaitgalį aptarti su Serbijos valdžia, ką galime padaryti, kad pagerintume situaciją vietoje. Toliau buvusioje Jugoslavijos Makedonijos Respublikoje E, šalyje yra 200 pabėgėlių. Nuo 15 metų krizės pradžios ir komisija skiria 19 milijonų eurų konkrečiai padėti buvusiai Jugoslavijos Makedonijos Respublikai įveikti pabėgėlių krizę ir taip pat humanitarnė pagalba. E, tai yra daugiau negu 50 milijonų eurų pagal ES finansinti techninę pagalbą e, šaliai nuo 2007 metų sienų migracijos ir prieglapščio valdyme. Mes taip pat svarstysime ir papildomas finansavimą, jeigu būtų toks poreikis. Tokia padėtis trijose šalise - Graikijoje, Serbijoje ir buvusioje Jugoslavijos Makedonijos, buvusios Jugoslavijos Makedonijos Respublikoje. Ir norėčiau pakartoti dar, kad mes nesididžiuojame tokią skaudžią situaciją. Europos Sąjunga skiria pakankamai pinigų, tačiau e, silpnųjų pusių vietoje neleidžia tiems pinigams tam, kad tie pinigai būtų panaudoti geriausių būdų tokioje beprecedentėje situacijoje. Dėkoju už kantrybę. Dėkoju. Dabar diskusijos ir suteikiu žodį Dies Damera, dvi minutės PPA. Señora, la felicito por haber renovado la confianza de la Cámara muy sinceramente. Está... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti už tas pastangas, kurios buvo įdėtos. Šiuo metu sudarėme su viena šilčiausių žiemų pasus keletą metų ir tai labai paveikė pabėgėlius įgyjo jūros, taip pat ir Balkanų regionuose. Taip pat paveikia pažymiausias grupės, vaikus ypač, taip pat pagyvenusius žmonės. Visko trūksta. Maisto, bazinių dalykų trūksta. Ten tose stovyklas gyvena tūkstančiai žmonių. Na, komisijos nariai aš mačiau, kas dedasi vietoje. Na, tos stovyklos, kurios iš konteinerių pastatytos, tai jos žiemą tampa kaip šalituvais, o vasarą orkaitėmis matome, kad lėšos netinkamai naudojamos ir už tai atsakinga yra komisija. Komisija turi užtikrinti, kad lėšos būtų ir paskirstos, ir tinkamai panaudotos. Toliau kalbant apie gyvybės gelbimą jūroje, tai ten yra pastangų įdėta, tačiau dabar jau sausumoje miršta žmonės. Na, čia nėra kažkokios sutinkos filosofinės temos, čia nereikia kalbėti abstrakčiai reikia konkrečiai imti šias temos. Reikia kalbėti apie skubę pagalbą, skubų reikalą, reikia solidariai imtis šio klaus, klausimo ir 21 straipsnis iš starties ragina mus imti skubių veiksmų. Reikia aiškių įsipareigomų. Beje, komisijos nariai nekalbėkite apie Turkiją. Turkija visai atskira tema yra. Reikia kalbėti tik apie tai, kalbėti Euro, Europos Sąjungą ir kokias yra Europos Sąjungos. E, Pone, ar iš karto sutikite, kad jums bus atsakyta? Señor diputado, gracias por su intervención y sus palabras en favor. Labai ačiū. Kalba ponas e, Urtasin. Labai ačiū už jūsų e, skirtus pareigojimus, tačiau suprantate, kad daug pabėgėlių, kurie už, dabar įstrigė Graikijoje, sniege, jau turėtų būti kitose valstybėse narėse ir yra prisimti įsipareigojimai dėl perkelimo, tačiau jų nesilaikoma. Ar jūs suprantate, kad ir jūsų šalis tik 6 procentus priėmė pabėgėlių iš to skaičius, kurį buvo įpareigojusi priimti? Ponas Dėsdemera. Kalbėjau apie įsipareigojimus. Ir čia kalbėjau pasiremdamas atjautą. Ir dabar taip kalbu. Taip, tikrai taip ir yra. 8 tūkstančiai buvo iš viso perkelti pagal perkelimų programą. Tačiau dabar kelti visai kitą klausimą. Jūs kalbate apie politinės intencijas. O aš kalbu apie skubę pagalbą ne... šiuo atveju ir manau, kad tikrai reikia čia labiau remtis užuojautą, o ne, o ne galvoti apie esančią vyriausybę. Dėkui. Ponas Vindelhors į vieną minutę. Prašom įsijungti mikrofoną. Taip, dėkoju. Na, praeis savaitę labai daug snigo ir turbūt visi džiaugiasi tas sniegu išskyrus tos tūkstančius pabėgėlių Graikijoje. Matėme siubingų nuotraukų, na, tai tikrai paveikė. Ir būtent todėl šiandien turime imti šių diskusijų. Tačiau negalima vien tik tais kalbėti, reikia imtis veiksmų. Būtent todėl džiaugiuosi, kad komisija apie tai kalba, kad ėmėsi veiksmų, nes reikia veiksmų skubiai. Na, mes jau esame nekartą apie tai kalbėję ir įspėję. Problema tikrai yra gilesnė. Faktas tai, kad tie žmonės nebuvo perkelti iš Graikijos, nors ir reikėjo tai padaryti. Tad e, tai yra tikrai katastrofiška. Ir dėl to reikia imtis skubių veiksmų, nes kitaip situacija nepasikeis reikia numatyti darbo grupę, kuri kuo greičiau išjudintų tas procedūras. Toliau ponas Marijas, vieną minutę. Pone pirmininkė, situacija Graikijos hotspots vietose yra neprimtina. Tūkstančiai ten yra migrantų, nelegalių taip pat imigrantų ir jie tam susikaupė yra todėl, kad Turkija ir toliau siunčia migrantus į Graikijos salas, į Gėjūros salas. Ten 16500 e, žmonių yra įstrigę. Matome, kad NATO ir Frontex užuot stabdė migrantų srautus, bando tiesiog juos šiek tiek nukreipti. Ir uh, Iš 64 tūkstančių migrantų, kurie turi būti perkelti į ES, vos 8 tūkstančiai buvo perkelti. Ir matome, kad labai daug žmonių susikaupė tenais ir taip ir dėl to, kad reikia ilgai užtruka prieglaus prašymo procedūros. ES pažadėjo Graikijai atsiųsti šimtus pareigūntą padėti, tačiau to nepadarė. Aiškiai jau kalbėjome apie tai, kad vyriausybė tūkstančius migrantų paliko tiesiog sniege. Lesbo saloje, Morijos saloje, Samo saloje ir kitose salose, na tikrai situacija yra tragiška. NVO jau šimtus milijonų eurų pasėmė, kad e, migratus paremtų, tačiau, ponės Irėni, kur dingo tie pinigai? NVO pasėmė dalį tų pinigų. Nuo spalio prašėme, kad Olafas imt, e, įsikištų Pone Stalindė, aš vis dar tikiuosi, kad bus skaityti klausimą, kurį spalimės pateikiau. Apie tai, kad netinkamai tvarkomi, e, tvarkomos lėšos, kurios yra skiriamas pabėgėlių klausimui. Tad komisija turi prisimti atsakomybę ir sureaguoti. Graikija negali daugiau priimti nelegalių migrantų ir pabėgėlių, be pabėgėlių negali gyventi šalti. Dėkui. Dėkoju toliau, ponė Vikstrom, dvi mintas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Halisto kriejų proverė. Sniegas krinta ir temperatūra krinta. Aukščiau dėžiamos sąlygos yra ir labiausiai pietinėse e, es dalyse, pietinėse valstybėse, valstybėse. Ir daugelis migrantų gyvena nepagenčiamomis sąlygomis. Laimė šiuo metu NVO, tarptautinės organizacijos, teikia mm, pagalbą ir norėčiau e, padėkoti joms tikrai nuoširdžiai pasakyti jiems ačiū šiuo metu. Tuo pačiu metu Europos vyriausybės ir sąjungos institucijos turi pripažinti, kad reikia valdyti šitą situaciją. Sąlygos yra nepriimtinos, kalbant apie es piliečius ir tai yra taip pat nepriimtina, kai kalbam apie žmonės, kurie pateikia mūsų krantus ir prašo pagalbos. Mes privalome ir turime daryti daug daugiau negu darom dabar. Aš suprantu, kad perkelimas iš Graikijos ir Italijos nevyksta, dėl to Dublino reglamente aš kuris esu atsakinga ir dirbu ties šią temą, aš mėginsiu pateikti minčių ir bandymus spręsti šitos klausimus, tačiau tai yra, kad tai būtų ilgalaikiai sprendimai. Ko reikia dabar? Reikia netidėliotinas priemonės padėti visiems pabėgėliams mūsų žemynė, tiek valstybėse narėse, tiek kuriais lygiai vakarų Balkanuose. Manau, kad valstybės narės ir komisija darys viską, ką gali, kad teiktų reikalingą pagalbą, kadangi dabar, ko reikia, yra netidėliotinas priemonės ir reikia taip pat užuojautos tiems, kurie, kurios jiems reikia. Mes turime kažką daryti, kai vyksta humanitarinė krizė Europos žemėje, ateinančios kartos spręs apie mus, ką mes padarom ar vengiam padaryti šiandien. Tai yra savame suprantama. Aš jums linkiu sėkmės, ponia komisijos nariai, jūsų darbe ir dirbkime kartu, kad išspręstume problemą. E Jūs kalbėjote Ladėl e, e, vardu ir dabar suteikiu žodį ponai Spinelį Guė atstovui. Labai ačiū. Kėlė klausimas, kiek dar pabėgėlių turės mirti nuo šalčio, kad mes suvoktume šią gadingą situaciją. Prašau, komisijos nariai, atkreipdėmės tai, apie ką sako Amnesty International. Salose yra vis dar žmonių, kurie miršta nuo šalčio. Ir e, taip pat tiek salose, tiek žemynė dalyje trūksta maisto ir vandens. Beje, turkai ne visuomet priima atgal tas asmenys, kurie perkeliami iš salų. Taigi matome, kad pažydinėjame Dublino konvenciją, bet ir dar blogiau. Matome, kad mūsų priglašio prašymo politikos durės su krize. Taip pat ir šeimų sujungimo principas pažeidžiamas ir taip pat matome, kad nepaisoma pagarbos gyvybei. Komisijos nariai pirmininkė. Na, visą tai buvo nenumatoma, buvo nenumatyta, bet nebegalima deportuoti į Turkiją pažydžiamiausių pabėgėlių ir prašau gerbti pabėgėlių teisės. Ačiū. Pone Keller, žalių vardu, Dimintas. Ačiū. Pagalvokite apie tai. 21 amžius, Europos Sąjunga, bet vis dar yra žmonių, kurie mirtinai sušala yra vaikų su nušalimais Europos Sąjungoje 21 amžyje. Ir atrodo, kad mes niekaip nesugebėme jiems padėti. Kaip mes tai leidome, kad mūsų Europos Sąjunga tai vyktų, už kurią mes visi kartą esame atsakingi. Manau, kad daugiausiai čia prisidėjo tai, kad pabėgėlių prieglaučių prašytojai, migrantai ir visi kiti na, būtų neįleidžiami pas mus, kad, jie, kad jiems būtų sunku. Tai yra, mes leidžiame vieni žmonėms kentėti tam, kad atbaidytume kitus. Tačiau tikrai mes norime tokios Europos, ar mes norime tokio Europoje gyventi, ar mes tokią Europą įsivaizdavome, kai savo postų siekime. Ir ar mums tai yra primtina? Man ne. Manau, kad daugumai jūsų tai nėra primtina. Ir jeigu tai nėra primtina, tuomet reikia rimtai imtis darbo. Reikia perkelti pabėgėlius iš salų į žemynę dalį. Ir čia dėlė problema yra Turkijos susidarimas nes yra pribojimai ir Turkija priima atgal tik tos pabėgėlius, kurie yra iš salų. Taigi mes dabar, valstybės narės, taryba pačius e, pasatskė tokią situaciją ir dabar spaudimas yra Graikijai neperkelti pabėgėlių į žemynę dalį. Mes tai žinome, būtent todėl tie žmonės yra užsigę salose, kur nėra tinkamų sąlygų. Tai nieko nėra. Reikia beje taip pat perkelti ir apsagas viduje. Tik 6,4 procentai žmonių iš 64 tūkstančių žmonių buvo perkelti iš to, kas pažadėta. Nieko tai nereiškia. Valstybės narės turi imtis veiksmų. Taip pat Graikija, Serbija, Makedonija, taip pat Bulgarija. Reikia padidinti savo pastangas ir priimti daugiau žmonių. Ir taip pat reikia liauti apsime, apsimetinėti, kad žmonės nustos bėgti nuo karo, persekiojimų, jeigu tik apsunkinsime jiems situaciją čia. Taip nebus. Reikia suprimti šią realybę ir galiausiai gražinti orumą žmonėms ir taip pat Europai. Ačiū. Merci, Madame Winberg. Nom... Ačiū toliau, ponia Winberg. FDD frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Praėjo dar vieneri metai ir viduržėmio jūros regione situacija tik šiek tiek pagerėjo. Ir mes vėl kalbame apie laikinus sprendimus, o problemos vis tiek kartosis. Švedijoje socialdemokratai visuomet kalba apie tai, kaip padėti žmonėms ten, kur jie yra. Užuot e, stengiamasi padėti žmonėms stovyklose. Taigi geriausia yra net ir nelaukti, kol atsiranda problema. Dabar situacija yra sudėtinga Graikijoje ir niekas negalėjo tinkamai pasinaudoti Dublino reglamentu nuo 2011 ir situacija darosi iš ties sudėtinga. Švedijoje praėjusią žiemą parengėme palapines, nes e, norėjome pasiruošti iš anksto, kai sutikti pabėgėlius, kurie atvyko į Švediją. Šimtui tūksta, šimtas tūkstančių žmonių buvo priimta. Švedija prieimė daugiausia pabėgėlių vienam gyventojui. Žmonės e, dalyjo maistą, o dabar mes turime naują instituciją. Taigi klausimas, kada galėsime, galėsite padėti Švedijai ir kada bus galų gale laikomasi Dublino reglamente nustatytų nuostatų. NF frakcijos vardu ponas Briois. Tikrai yra skandalinga situacija, e, kai yra e, tiek daug europiečių, kurie patiria skurdą kiekvieną dieną. Benamiai, vargšai yra e, žmonės ir jie, jiems turi būti skir, skiriamas socialinės politikos dėmesys. Aš sakiau, aišku, Mm, reikia padėti migrantams, kurie pati, patekė į sunkės sąlygas, bet mūsų benamiai e, gyveno tomis pačiomis klimato sąlygomis. Ar tai yra moralu nustatyti hierarchiją, kaip padėti vieniems ar kitiems, bet mes tikrai turim būti protingi. Ir, pavyzdžiui, mano e, šalyje ir Paryžiaus meras pastatė prieglašių pastatus mm, migrantams, bet šimtai tūkstančių mm, benamių gyvena, mm, miega ant šalygatvių kiekvieną naktį. Ir sveikas protas reikalauja, kad pirmiausia negalvotume apie vienus, o ne apie kitus. Kyrie Pitropė, jena. Ponas Papatakis, vieną minutę. Iš tikrųjų, žiema ir Lesbo saloje yra pastatytos palapinės. Sakoma, kad vyriausybei padarė viską, bet slepiamas faktas, kad apie 700 žmonių turi prieglopstį ir gyvena šildomose patalpose, bet maždaug tiek pat žmonių neturi tokių sąlygų. Reikėtų paminėti ir susitarimą su Turkija. Šie žmonės yra neįtikėtinoje situacijoje. Jie laukia, kol bus įvertinti jų prieglopščio prašymai. Nevyriausybinės organizacijos iš jų siurbė pinigus E, kalbama apie sienų uždarimą, sienų statymą, migrantų gražinimą, o, o dabar pabėgėliai yra vežami iš salos į kitas vietas. Niekas neturėtų gyventi be elektros, be vandens, be šilumos, maisto, drabužių ir pagalbos. Nevyriausybinės organizacijas reikėtų išsiųsti iš tų stovyklų ir reikėtų kalbėti ir emigrantų vaikų teisę į mokslą. Mozerberg. Atsiprašau, pirmininkė, neišgirdau savo pavardės. Norėčiau palinkėti Jums ko geriausios sėkmės po Jūsų išrinkimo. Situacija aktuali, ji blogėja. Graikijoje situacija prastėja. Iki gruodžio 2017 metų turėtų būti 2-3 tūkstančiai migrantų per mėnesį. Iki šiol mes ES perkelėme tik 7 tūkstančius. Kitaip sakant, visa, institu, visa, visa sistema neveikia. Bet to, kas vyksta teimo, teismuose, nuo 2017 metų kovo mėnesio Dublino sutartis bus iš naujo aktyvuota. Nuo 2011 jų buvo išaldyta. Ir tai turėtų padėti mano šaliai susitvarkyti su problemomis. Kai kalbame apie ES Turkijos susitarimą, tai žinome, kad kiekvieną dieną atvyksta maždaug 150 žmonių per dieną per mėnesį atvyksta keli tūkstančiai, salose yra 60 tūkstančių žmonių. Ir nepaisant to, kad Graikija negali visiškai tvarkyti su problema. Visi žinote, kad graikai e, darė viską, ką galėjo ir jais galima žavėtis. Dėl to jie sutiko pabėgėlius kaip žmonės, tačiau problema yra sudėtinga, ES turėtų padėti nes viena šalis, viena valstybė narė negali susidoroti su šia problema. Ir jeigu Graikijai nepavyks susidoroti, tai ir visa Europos Sąjunga bus neįstengusi to padaryti. Ačiū toliau Gerero Salam vieną minutį. Ačiū. Per pastarąsias dienas televizijoje matome sušalusius migrantus, kalbama apie krizinę situaciją, apie gripą. Ir visa tai yra vadinama medicininė netidėliotina situacija Graikijoje, Čekijos Respublikoje, Serbijoje. Yra tūkstančiai pabėgėlių, kurie po kalėdų turi kesti labai šaltą sunkę žiemą. Labai sunku ištverti tokiomis, fizi tokiomis sąlygomis fiziškai. Jiems dėl psichologinė prasme taip pat labai sunku su jais nesielgiama žmoniškai. Kalbame apie humanitarnę pagalbą, būstą, maistą, teisinę pagalbą. Kalbame ir apie vidutinės trukmės ir ilgalaikį planą. Turime gerbti tuos įsipareigojimus. Gerero, ar priimtumėte, ar atsakytumėte į klausimą pagal mėlyną kortelę? Iš Šoidrovos. Tik norėčiau paklausti gerbiamojo nario, iš kur gavote šią informaciją, kurią ką tik pateikėte. Iš tiesų, Čekijos Respublikoje labai šalta. Iš tiesų, kad yra benamių Čekijos Respublikoje kurie neturi būsto, neturi namų, bet tuo pačiu prieglopšio prašytojams yra vietos. Taigi netiesa, kad prieglopšio prašytojai miršta. Mes norime padėti prieklopšio prašytojams. Mane nustebino tai, ką jūs ką tik pasakėte. Tikrai norėčiau, kad pagalba pasiektų pabėgėlius, bet, kaip teigia Amnesty International, ir pasitikėjimas pasitelkę duomenis iš Europos komisijos. Žinome, kad daugelie ES dalių, tame tarpe Čekijos Respublikos tam tikrose dalyse žmonės kenčia. Tai nėra Čekijos Respublikos puolimas. Daug šalių gali geriau pasiruošti problemams nei Čekijos Respublika. Mano šalis taip pat. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, kai prasideda katastrofa, humanitarinė katastrofa, baigėsi politika. Dėl to visa veikla, apie kurią kalbėjo komisijos atstovas, yra savaime suprantama. Savaime suprantama, aš pritariu visiems, kurie kalbėjo, kad priemonės, kurios yra teikiamos, lėšos teikiamos atvykstantiems migrantams, turėtų būti labai efektyviai kontroliuojamos, kadangi lėšos turi patekti tiems, kurie, kurio, kurio, kuriems reikia. Bet kaip sakiau, kur prasideda humanitarinė katastrofa, politika baigėsi, tačiau neapsibaigė politinė atsakomybė. Dėl to, skiriant pagalbą, mes turime žinoti, kas sukėlė tokią situaciją. Žinoma, tiesioginis veikėjas yra mafija, nelegalus migrantų gabentojai, kuri, kuri priminsiu, jau prieš du, dviejus metus nusprendėme su kur ją kovoti. Bet ne tik tai ne, nesėmėme jokių realių žingsnių, bet netgi nesėmėm diplomatinių žingsnių, kad už jūros, kuri, kuri skiria Europą nuo Libijos, turėtume mandato ir galėtume veikti, bet yra ir e, skirtumai Europos Sąjungoje. Yra žmonės, kurie kalba, kad galima be kliučių važi, važinėti, keliauti. Ir buvo kalbama, kad jau dešimtmečius žinome, kad sunkiamis atmosferos sąlygomis paprasčiausiai žuvo benamiai, o tie žmonės buvo apmėtyti pažadais ir tai turi baigtis. Monsieur Gerens. Monsieur Gerens. Ponas Gerens. Dėkuoju, ponė pirmininkė e, komisarijos atstovas, kalbėjome visas priemonės, aišku, jiems dėkoju, bet reikia veikti, reikia veikti veiksmingai ir rasti e, lėšų tiems patiems silpniausiams, pažeidžiamiausiams ir įveikti humanitarnį krizę Europoje. Tai yra nepaprasta padėtis ir reikia nelaikas ieškoti atsakingų, kas, ką padarė per pastarosius mėnesius ar metus, bet reikia analizuoti e, pagalbos sistemą ir ar reikia padėti Graikijai, ar yra skiriama pakankamai lėšų, ar yra tinkamai pasidalinama našta 28 valstybių visi narise. Ir valstybės narės kaip Graikija ar Italija, jos turi daugiausia sunkumų sprendžiant problemas, e, kurių dar turėjo prieš atvykstantį migrantams. Nereikėtų e, atpulti komisijos, bet reikia sakyti, kad daug valstybių, yra valstybių narių, kurios arba dėl nacionalizmo, arba dėl populizmo nedarė nieko, visiškai nieko, siekiant pasidalinti naštą. Tai yra nepriimtina. Aš turiu pasakyti, kad e, reikia skirti pakankamai galių komisarui Sėlindės, kai ir jis turi e, turėti pakankamai lėšų, kad būtų išspręsta šita problema. Bet e, reikėtų papulti tas valstybės narės, kurios atsisako skirti galės reikalingas komisijai ir dar priedo puola komisija už, jų, už jos veiksmus. Tai yra nepriimtina. Madam Björk. Tack så mycket. Situationen nu i vinter är... Pana Björk, situacija šią žiemą yra nežmoniška, žmonės sušala. Jie šala stovyklose E, ir šalą šiais metais. Ir e, mes priimėme neteisingus politinius sprendimus, kokia tai Europa, tai yra juodoji skilė, didžiuliai skirtumai, mes uždarėme sienas, dešimtis tūkstančių pabėgėlių yra Graikijoje, e, kitur vakarų Balkanuose, o mes galbūt turime e, siūsti žmonės, kad jie patruliuotų tiesienomis, bet kai reikėtų imtis priemonių dėl pačių pabėgėlių, nieko, niekas nieko nedaro, tai turi keistis, ką mes išgirdome, to nepakanka. Yra katastrofa dabar, todėl aš kreipiuosi į komisiją ir ji turėtų pareikalauti iš valstybių narių. Mes negalime slėptis už tų, kurie nenori nieko daryti, bet turime stengtis, kad dirbti su tais, kurie nori dalyvauti ir kažką daryti. Ir mm, perkelimo schemą reikia uždaryti stovyklas mm, salise, stalose. Panas Santorinį vieną minutę. 18 autobusų, 300 slankstomų lavelių, 1000 mėgmaišių, matrasų, e, įvairių rinkinių, patalinės rinkinių ir hygienos e, rinkinių, šimtai e, vandens surblių suteikėme, davėme Graikijai, kad ji įveiktų pabėgėlių problemą. Tai skiria Niderlandai ir kitos šalis. Netidėliotina pagalba įveikti situaciją, už kurią mes esame reikalingi, nes mes atsisakėme priimti pabėgėlius iš Graikijos ir Italijos. Buvo dešimtis tūkstančių pabėgėlių ir jau buvo pažadėta, kad jie bus perkelti, tačiau Niderlandai uždaro perkelimo centrus, mie, centrus miestuose ir jie tiesiog patenkinti. E, pabėgėlių padėtimi. Ir tai šokiruoja, matant tokią padėtį, kur žmonės, šitie pabėgėliai, e, kenčia, o mes nieko nedarome. Panas Ninidas, vieną minutę. Pone pirmininkė. Na, parlamentas kažką daro. Ir aišku, mes teikiam nepakankamą pagalbą, bet ir Graikijoje yra bedarbiai ir, ne, ir šeimos, kurios miršta iš bado, kurios neturi maisto ir elektros, yra žmonių, patiria pra, tragediją ir negalime jų pamiršti. Ir kaip krikščionis mes taip pat turim padėti pabėgėliams tačiau ne viena vyriausybė neturi teisės dirbti su nelegaliais migrantais ir nepadėti Graikijoje. Jeigu mes nepadėsim savo piliečiams, tai mes negalėsim išspręsti kitų politinių problemų. Turim padėti piliečiams, o ne nelegaliams migrantams. Ir klausimas pagal mėlynę kortelę, ar jūs atsakysite klausimą? Ar priimtas mano prašymas? Taip. Mikrofoną prašom įjungti kalbėtojų. Dėkoju, na aš išklausiau jūsų pasisakymo, jūs prieštaraujate darot skirtumą tarp migrantų ir pabėgėlių. Ir yra vieni ir kiti, mes turime vienodai juos traktuoti. Μπορεί να συμφωνούσα σε αυτό που λέτε, εάν υπήρχε κάποιος διαχωρισμός εδώ και τόσο... Na, jeigu yra toksai skirtumas, mes parlamente visuomet kalbame apie apie migrantus ir pabėgėlius. Pagal nacionalinę teisę yra dvi skirtingos grupės. Labai ačiū. Est... Sutikimas žodis, ponai Jimenės Becerelį. Pusantros minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju komisijos nary už tai, kad rodote empatiją tiems, kurie dabar kenčia Europoje. Aš mane šokiruoja abejingumas Europoje, kai mes matome, kai žmonės kenčia kankinančiomis sąlygomis, kai taip š, tokie šalčiai, be, beigiai žmonės, vaikai ir mes negalime nieko padaryti, sprendžiant šitą pabėgėlių krizę. Praėjusiais metais aš buvau Atenose Lesbo saloje ir aš mačiau birose vietose sąlygas ir žmonės, kuriuos ten mačiau, gyveno palapinėse. Dabar jie gyvena tose pačiose palapinėse, tose pačiose pašiūrėse. Reikia užtikrinti, kad mes imsimės veiksmų dabar, kad vaikai nebemirtų iš nuo šalčio ir gripo. Iš karto dabar, bet ateičiai reikia užtikrinti prieglapščio sistemą, kad būtų užtikrinti saugus keliai šitiems žmonėms, kad jie nepatektų į negaligų elbentojų rankas. Reikia supaprastinti procedūras, kurios leistų žmonėms išvykti iš Graikijos, kadangi žmonės gyvena perpildytose stovyklose sunkiamis sąlygomis ir pažeidžiamiausi kenčia labiausiai. Daug migrantų yra jaunesni negu 18 metų ir jiems reikia ypatingos pagalbos ir psichologinės pagalbos. Žmonės kenčia ne vien tik tai fiziškai, bet ir psichologiškai, kai jie gyvena tokiamis sąlygomis. Ponas Morais. Dėkuoju, pirmininkė. E, ateinančiomis dienomis kolega ir aš vyksime į tarptautinį pabėgėlių komitetą ir vyksime į tas vietas, kur žmonės kenčia nuo, nuo, nuo hipotermijos. Ir tie, kurie kalba, kad nėra jokios kančios, tai duomenys, kurios pateikinėmi ponė mistromi, yra aiškus. Ir tikrai žmonės kenčia ir tai e, susideda ir iš ankstesnių problemų. Tai neatsirado kažkas iš kažkur, tai truko metus. Tie, kurie buvo Libane, Jordanijoje, žinote, kad yra pabėgėlių problema visame pasaulyje, bet 17 metais mes negalim pakęsti tokios situacijos, kai nuo šalčio e, žus e, pabėgėliai Europoje. Tokios padėties mes nenorime matyti, bet per trumpą laiką aš noriu pasakyti, kad Libe frakcijoje mes sutikime tikome su Martin Webei, koordinatorium, mes suprantame perkelimo problemas, žinome kontekstą, bet aš tiesiog užduodu klausimui komisijos nariui, kuris tikrai daug dirba ir aš žinau, kad jūs dirbate, niekas nebejoja jūsų motyvais, bet klausimas konkrečiai jums yra šitoje netidėliotinoje situacijoje, ką daugiau galime padaryti, kadangi, ką išgirdam iš Matinbervai, Libe frakcijoje mm, praėjusią savaitę, tai nėra trumpalaikė situacija, bet per ateinančią savaitę reikia daug ką padaryti ir galėtumėte pateikti mums analizę. Dėkuoju, panas Jakobšič. Dėkuoju, ponė pirmininkė. padėtis yra daugiau negu dramatiška. Ką reikia pripažinti, tai kad politika neišlaikė egzamino. Mes neišlaikėme egzamino. Ir žinojame, kad pavasaros eina ruduo, o paskui ateina žiema, o žiema būna šalta ir sninga. Pamiršome, kad yra metų laikai. Žinote, kokia yra padėtis Serbijoje, ji dramatiška sostinėje, Belgrado centre yra daug pabėgėlių ir migrantų. Reikia padėti Serbijai, reikia padėti Belgradui kaip miestui. Reikia daryti viską, kas įmanoma, kad e, būtų padėtis pakeista iš karto. Taip pat reikia būti labai atsargiems e, apie vakarų Balkanų, Balkanų kelio apie atidarimą, nes dabar padėtis Balkanuose nėra gera. Padėtis tiesiog verda, reikia būti labai atsargiems, kadangi, kaip sakiau, padėtis vis labiau įtempta ir pabėgėliai gali pabloginti šitą padėtį. Žinau, kad tai sunku pasakyti čia, bet dėja padėtis yra tokia, kokia yra. Ačiū. Žodis ponui Grisogonas vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šios dienos diskusija dėl pabėgėlių ir migrantų, kurie kenčia nuo oro sąlygų, yra puikiai galimybė parodyti daugiau solidarumą. Šios beprecedentės oro sąlygos regionuose, kaip Graikijos salos, rodo vyriausybės mechanizmo stiprumą ir ne vien tik tai ES teikia paramą, o tikslas yra geriau pasirūpinti pabėgėliais imigrantais. Duomenys rodo, kad dauguma šių žmonių e, gauna pagalbą, jais rūpinamsi ir teikiama materiali pagalba ir, ir darbuotojai teikia pagalbą, tačiau atšiaurios sąlygos pabrėžia, koks yra mechanizmas ir reikia kuo greičiau apsispręsti teikti papildomą pagalbą tiems regionams, kuriuose oro sąlygos yra labai blogos, kad nebūtų fizinės katastrofos. Prašome, dar vienas klausimas jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. 16 e, metų kovo 20, kai ES Turkijos sustarimas įsigaliojo, šalis tapo nebe tranzito šalimi, bet tai tapo šalimi, kur tūkstančiai pabėgėlių įstrigo ir šitie pabėgėliai turėjo būti perkelti. Ir Graikija gavo didelę mm, fondų dalį kad ji teiktų nuolatinį prieglapsti pastogiškiams migrantams. Bet kas atsitiko? Ar ponas Cipros iš tikrųjų laikys įsipareigojimų, kadangi skirtos sumas buvo didelės ir daug ką galim padaryti, panaudojant šitos pinigus? Uh, 200 milijonų eurų, jūs tą turite omeny, yra labai maža suma, atsižvelgiant į migrantų ir pabėgėlių skaičių, kurie yra Graikijos teritorijoje, yra daugiau negu 60 tūkstančių. Kokios yra objektyvės problemams, atsižvelgiant į geografinės sąlygas, mažas perkrautos salos, taigi nereikėtų e, kaltinti valstybės mechanizmą. Mes nesakom, kad viskas tobula, bet Europa turėtų padėti daugiau. Uh, uh, behalf, uh... Dėkuoju. EPP vardu. Daniel Buda. Pusantros minutės. Pone e, komisijos nariai, migracija tapo skausminga tikrovė Europos Sąjungoje. Deja, mes nesugebėjome identifikuoti, pateikti greitų sprendimų, kurie leistų valdyti šitą reiškinį. Nors esame Šengeno zonoje, valstybės narės neužtikrina savo sienų saugumą ir pagal Frontex 2015 metais buvo daugiau negu 1,8 183 nelegalių kirtimo punktų ir 16 metais tai skaičius daug didesnis. Ir žmonės, ar jie ekonominiai migrantai, ar migrantai, bėga ties nuo karo veiksmų savo šalyse, patenka į tokią pat padėtį. Atvykti iš dikumų, kai jie atvyksta iš čia, jie kovoja ne vien tik tai socialinėmis sąlygomis, bet jie patiria ir oro sąlygas kurios yra čiauresnės šiais metais negu bet kada anksčiau ir sunku e, išgyventi net vietos gyventojams. Aš lankiausi kale pabėgėlių stovykloje prieš uždarant ją, tai yra vieta, kur, ne, kur yra Dievo plėsta vieta, tai yra kančios vieta ir mūsų bejėgiškumo išraiška. Reikia rodyti solidarumą tiems, kurie patiria sunkumų. Tačiau nepamirškime vieno dalyko. Europos Sąjungoje galime tik tai užtikrinti laikiną sprendimą, o galutinis sprendimas yra už Europos sienos ribų, e, jų šalyse, kur reikia nurodyti saugumo zonas šitiems žmonėms. E, e, mulțumesc. <clears throat> And now, madam. Dėkui. O dabar, ponia Valencijano. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai pasitikiu komisijos nariu ir nebijoju, kad jis daro viską, ką gali. Taip pat labai pasitikiu pirmininkaujančią Maltą, nes Malta labai gerai supranta šį klausimą. Ir kaip sakė kolegos, mes dabar sudurime su tokia teisinė situacija, kuri yra tiesiog nežmogiška. Tokia neiš, neiški teisinė situacija. Matome, kad vis, situacija greit pavirs tikrų pragarų. Tuo žmonės reikia perkelti iš Graikijos salų. Iš to šalto pragaro, kuriame dabar atsidūrė. Vaikaigi, pavyzdžiui, nieko nekalti. Ir turi teisę gauti tarpinę apsaugą. Užuot jos parėmė prie ir priėmė, mes jis apleidome. Mes parodėme, kad nesugeba suvaldyti situacijas. Tad prašau jūsų taryboje reikalauti kad kiti ministrai taip pat imtųsi veiksmų ir kad būtų galima šią siubingą situaciją užbaigti. Ačiū. Labai ačiū. Dėkuoju gerbimai nariai. Toliau steiksime žodį Elišlain. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nary, prieš porą dienų mačiau vaizdo įrašą kuris buvo nufilmuotas Lesbo saloje. Šimtai žmonių miegojo palapinėse be šildymo, snigo, maisto nebuvo. Akivaizdu, kad tos nežinės pagalbos priemonės, apie ką kalbate, tikrai neužteks. Raginu padidinti finansavimą. Taip pat raginu atidžiau stebėti, kaip tie e, pinigai iš tikrųjų panaudojami. Negalime versti žmonių gyventi nežmoniškomis sąlygomis. Tas pats juk ne tik apie Graikiją, bet ir apie Serbiją ir kitas šalis, kur žmonės, pavyzdžiui, gyvena plėsose pastatuose, kai temperatūra yra minus 20. Tūkstančiai žmonių gyvena tokiose, tokiose salose ir dar nebuvo perkelti net į žemyninę Graikiją. Tai visiškai neprimtina. Ką darysite, kad pagreitytumėte perkelimus, kad jie atsidurtų sausumoje ir kad būtų perkelti ES viduje? nes dabar nei, neprimtina, kad žmonės paliekami šaltyje. Ypač tie žmonės, kurie turi teisę gauti tarptautinę humanitarinę apsaugą. Labai ačiū, dėkoju poniai Šlain. O toliau steiksiu žodį Makaven. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, daug kolegų ir taip pat ir Morajas kalbėjo apie tas problemas Suprantame apie tai, kad žmonės gyvena siubingomis sąlygomis. Taip pat ir vaikai nelydimi tokios sąlygos gyvena. Keli šimtai Belgrade tokių vaikų gyvena lušnynė. Visiškai bloga situacija. Valenciano kalbėjo apie tą tarsi skaistyklą tokią, limbo erdvę. Na, tikrai reikia žmonės padėti kaip galima greičiau. Ir pirmas dalykas Tai yra tos žmonės traktų kaip kokią nors piniginės paramos sistemą, kad užuot tiesiog num, įsteigusi jiems kokią nors tenais virtuvę, kurie galėtų, kurias lauktų įlose maisto, jiems reikėtų duoti pinigų, kad jie galėtų nusipirkti maisto vietinio maisto ir tai galėtų daryti oriai. Kitas klausimas - vaikai ir lavinimas. Vaikai praranda įslavinimo metus. Suprantu, kad komisija tuo labai rūpinasi. Žinau, kad ir Malta taip pat daro, ką gali. Suprantame, kad Graikijos situacija yra labai sunkia. Aš nenoriu kritikuoti Graikijos, nes, pavyzdžiui, man šalis nepadarė nieko, nepadarė tiek, kiek padarė Graikija. Tai tikrai situacija yra labai sunkia ir manau, kad mums reikia susivienyti ir tikrai imtis tų nespakalmas priemonių. O paskui grįžti prie kitų politinių klausimų. Ačiū. Ačiū. O dabar... Dabar daug, daug yra prašančių žodžio, bet visi e, nariai, kurie norėtų prašyti žodžio, jiems bus suteiktas žodis, pirmiausia, Mihailas Šodruva. Labai prašom. No, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, vidím, že jsme opět zaskočeni. V roce 2000... Děkuji. Kolegos, štai ir vėl esame stebinami. Kasmet vis būname nustebinami imigrantų, imigrantų bangos, nelegalių imigrantų bangos, o dabar vėl stebimės, kad tose hotspots taškuose, Graikijoje, salose yra blogos sąlygos. Nustebome, kad nežmonėms pagalbos reikia. Niekas to nesitikėjo. Niekas nemanė, kad sąlygos bus tokios. Matome, kad Europa nepasiruošusi, matome, kad nenumatome, kokia bus situacija. Reikia bendradarbiauti. Ne viena valstybė narys, narė negali išspręsti šių problemų viena. Džiugu, kad komisijos narys sako, jog yra numatyti finansinės priemonės. Tačiau štai klausimas. Ką mums reikėjo padaryti, kad e, nebūtų sklošęs tokia baisi situacija, kokia yra dabar sklošęs situacija. Kažko nepadarėme, kažką pamiršome. Kągi reikėjo padaryti, kad situacija būtų geresnė, kad būtų geresnė kitą kartą. Ačiū. Labai ačiū, o dabar ponas Nikola Kaputo, prašome. Prezidentė. Solo a Belgrado migliaia di persone sono bloccate. Ačiū, ponia pirmininkė. Tūkstančiai žmonių yra įstrigę Belgrade ir panašu, kad daug iš jų mirs nuo šalčio. Šeimos glaudžiasi apleistose pastatuose. Jie bėgo į Europą apsaugos, o Europa atsakė spigliuotos vėlos tvoromis. Europa atsako net pati netaikydama humanitarinės apsaugos normų. Europa kalba apie stabilumo ir augimo paktą, tačiau nebaudžia tų, kurie nesilaiko humanitarinių taisyklių. Mano šalis jau daugybę metų gelbėja gyvybės viduržėme jūroje. Tačiau Europa atstumė e, moteris ir vaikus ir pasmerkė juos mirčiai. Netokios Europos norime. Reikia skubę teikti pagalbą tai daugybė žmonių. Reikia na, nebe taip ciniškai žiūrėti. Reikia atsakyti to cinizmo, kurio pasižymė daug parlamentų narių. Dėkuoju ponui Kaputo. Toliau žodis ponui Lopes Aguilar. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai, Maltos atstovai. Kiekvieną kartą baigiantis pirmininkavimui, kažkokios valstybės atstovai atvyksta į parlamentą. Ir tai jie atvyksta ne tik tam, kad pasakytų, bet ir tam, kad išklausytų. stulbina tos sąlygos, nuo kurių kenčia pabėgėliai, tas šaltis, kuriais jis sudarė. Matome vieną didžiausių krizių. Jūs pats esate matęs tiesiogiai, kokia yra situacija. Matote, kad krizė nesibaigia. Laikas jau dabar kreiptis vyriausybės, kad jos prisijimtų savo atsakomybę dėl perkelimo ES viduje ir taip pat, kad būtų galimas, kad jis skirtų galiausiai lėšų kitos programoms ir legaliems ir saugiems migravimo keliams, kad būtų galima šią siaubingą humanitarinę krizę palengvinti. Kreipiuosi į Maltos atstovus ir raginu jūs ir prašau jūsų kalbėti su Europos šalių vyriausybėmis ir jas paraginti tinkamai reaguoti į šią humanitarinę krizę. Ačiū. Dėkoju. Cecilija Kengė. Ačiū, pirmininkė. Komisijos nariai reikalingas skub, skubus įsikišimas. Reikia teikti pagalbą tūkstančiams migrantų ir prieglopšių prašytojams, kurie atsidūrė sudėtingose sąlygose dėl žiemos. E, beveik visą Europą užklojas ledas ir sniegas. Mes žinojome, kad orų prognozijas yra tokios, tačiau per lietai ruošėmės. Dabar turime paskubėti, turime užtikrinti, kad trumpuoju ir ilgalaikiu laikotarpiu galėtume dirbti geriau. Mums reikalingos naujos priemonės. Reikalinga humanitarinė pagalba, kuri užtikrintų orę egzistenciją. Mes turime ten būti, kur žmonėms mūsų reikia. Ir laikas komisijai pasakyti valstybėms narėms, kad reikia imtis darbo ir kad galėtų atidėti į šalį savo požiūrį. Mes turime būti labai lankstus tokiomis situacijomis kaip ši. Toliau. Jolly Volt, prašau. Kolegos, kai kas iš jūsų užsieima niekingais politiniais klausimais, stengiatės parduoti savo politinius idealus tam, kas sumokės daugiau. Tačiau, e, kai kalbama apie Brexit sudėtingą išėjimą, daug žmonių kenčia stovyklose visoje Europoje. Pabėgėliai ir prieklopščio prašytojai pabėgę nuo karo negauna paramos, esant temperatūrai, kuri nukritusi žemiau kaip 30 laipsnių jie yra arba įstrigę Graikijoje, arba priešiškų institucijų yra stumiami Balkanų maršrutu. Stengi, buvo stengiamasi perplaukti jūros ir, van, jūros ir vandeninus, o dabar gali, būti, gali žmonės pražūti nuo šalčio. Europos vyriausybės turimti skubių veiksmų padėti migrantams ir mes turime priminti valstybėms narėms, kad jos turi vykdyti savo įsipareigojimus ir to dar nepadarė gėda joms. Rekomenduočiau visiems kolegoms asmeniškai padaryti viską, ką galime, e, skirti visko, ko galima labdaringoms organizacijoms, vykti ten. Bet jeigu vyriausybės atsisako elgtis, tuomet atsisako imtis veiksmų, tuomet piliečiai turi tai daryti. Didžiuojuosi, kad piliečiai iš mano rinkimų apygardos, gydytojai, mokytojai, socialiniai darbuotojai, staliai, statybininkai, visi padeda pabėgėliams. Ačiū. Ačiū Jums. Silija Kosta. Prašau. Ačiū, pirmininkė. E, tikrai pritariu ponai Miskatadoso, kuris kalba apie Graikijos prioritetus, apie emigrantus prieglopščio prašytojus. Mes tikrai džiaugiamės jūsų komisijos darbu, jūsų sitraukimu Ir jums nereikia mūsų įtikinėti kaip e, ir pateisinti tuos skubius veiksmus, kurių turite imtis. Graikijos vyriausybė turi padaryti daugiau, e, skirdama humanitarinę pagalbą. Manau, kad labai svarbu e, vykdyti savo įsipareigojimus, kad 15 tūkstančių pabėgėlių pasiektų žemyną. Daug šalių neįstengia priglausti pabėgėlių kvotoje numatytų pabėgėlių. Ir mes prašome, tačiau jų šie prašymai nepasiekia. Todėl reikia imtis veiksmų, nes tikrai problema didžiulė. Kaip sakiau vakar, Italijos pakrančių apsaugos tarnyba turi moralinę ar teisinę pareigą gelbėti žmonių gyvybės, tų žmonių gyvybės, kurie skęsta jūroje, o mūsų pareiga yra žemynė gelbėti gyvybės, kai joms iškyla grėsmė. Melkedis Kirkos. Ačiū pirmininkė. Gerbiamasis komisijos nariai, jeigu kalbėsiu Graikijos vyriausybės vardu, tai pasakysiu, kad tos lėšos, kurias norėtumėte mums skirti, tai tas lėšas turite skirti tik Serbijai, nes ten žmonės šala. Graikijos žmonės nešala, nes lėšų nebuvo skirta salose žmonės šala dėl neįtikėtino administracinio darbo neefektyvumo ir nesutarimų tarp vyriausybės ir nevyriausybinių organizacijų. Jeigu Ailį e, salose paklaustumėte žmonių, kokia situacija, tai jie sakytų, kad e, nereikėjo to sustarimo su Turkija, nes nuo kovo mėnesio žmonės laukia kol jų prašymas bus išnagrinėtas. Tos šalys, kurios išnagrinėjo milijono pabėgėlių prašymą per metus, nesiunčia 800 žmonių pagalbai išnagrinėti tuos prašymus. Mes norime ne lėšų iš Europos, bet to, ko pažadėjote ir jūsų solidarumo. Ačiū. Toliau Javier Lopes. Ačiū, pirmininkė. Kai kalbame, tūkstančiai pabėgėlių kenčia neįtikėtinomis sąlygomis Balkanuose, pasiekmės liūdnos Ir taip yra todėl, kad valstybinės institucijos ir Europos institucijos nesima veiksmų. Žmonės neturi pastogės, neturi maisto, kenčia šaltį. Ir dėl šio šalčio jau yra žuvusių žmonių. Žmonių, kurie bėgo iš savo šalies, nes jų, ant jų namų krito bombos jie įveikė tokį pavojingą kelią, tūkstančiai žuvo pakeliui ir nesulaukė jokios pagalbos iš mūsų, nors tikėjosi prieglopščio ir apsaugos. Mes nesimame veiksmų arba mūsų netinkami veiksmai turėtų kelti klausimų. Tai yra netoleruotina, nemoralu ir neteisinga. Privalome imtis netidėliotinų veiksmų tuoj pat, pasitelkiant nacionalinę pagalbą, kad galėtume suma, sumažinti žmonių e, kančias esant tokioms klimatinėms sąlygoms. Pone Izaskun Barbara Aldika. Prašau. Ačiū pirmininkė. Turime taikyti netidėliotinas priemonės, kad padėtume žmonėms, kurie kenčia nuo šalčio, bet turime ir reaguoti bendresnių pobūdžių turėtume dirbti su teisės auktais, kad jie būtų gyvendinami, turėtume sukurti saugius maršrutus ir saugias prieglopščio procedūras. Tie, kurie geriausiai yra pasiruošę, turi ir daugiausia lėšų, tai yra turtingos šalis, kuriuose yra veiklios nevyriausybinės organizacijos, jos dirba vietoje Turime remtis pilietinės visuomenės organizacijomis, turime dirbti kartu su jomis. Turime suprasti, kad esame atsakingi. O Ispanijos vyriausybė taip pat yra atsakinga. Ernest Urtasun. Ačiū, pirmininkė. Gėdinga, kas vyksta Graikijoje. Nežinau, ar visi suprantame, kokia bloga situacija, kaip baisiai elgėmės su tais žmonėmis. Ir tie žmonės tikriausiai galvoja, kurgi ta Europa, Blogiausia yra tai, kad tai gali nutikti. Tūkstančiai žmonių gyvena nežinioje, be pagalbos ir akivaizdu, kad laukia didžiuliai nelaimė elgiantis taip su žmonėmis. E, kai kurie grįždami yra siunčiami į Turkiją. Ir visa tai vyksta dėl to, kad Europoje buvo susitarta perkelti pabėgėlius ES viduje, bet e, pasirūpinta tik 6 procentais pabėgėlių. Norėčiau pasakyti pirmininkaujančios Maltos atstovams. kad Turkijos susitarimas ir sienų statymas tikrai netai, yra ne tai, kuo turėtume užsiimti. Ačiū, o dabar Komisijos vardu suteiksiu žodį Kristos sti Stilienidės. Prašau. Ačiū kolegos. Ačiū už diskusiją. Tikrai tai buvo skausminga diskusija, nes mes visi jaučiamės labai nepatogiai, kad yra taip, kaip yra. Niekas negali tuo didžiuotis, ypač turint galvoje mūsų moralinę sistemą. Mes visi žinome gerai, ir norime užtikrinti orumą žmonėms ir tokioje situacijoje. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir pakartoti, kad kaip komisija esame pasirengę padėti atitinkamų valstybių, atitinkamoms valstybėms. Būtent todėl e, komisija Abrianopolos buvo Graikijoje, buvo aptarta situacija. Šeštadienį vyksime į Serbiją ir aptarsime situaciją su Serbijos institucijomis, kalbėsime ir apie nelydimus nepilnamečius, ir apie pabėgėlių situaciją. Netgi Belgrade Pasitelkdami vairias finansavimo priemonės esame pasirengę sureaguoti į papildomus poreikius. Dabar galėčiau pasakyti, kad Serbijoje šeštadienį pranešiu, kad bus skirtas papildomas finansavimas, kad būtų galima padėti mūsų humanitarinę pagalbą teikiantiems partneriams Serbijoje. Mes esame tvirtai įsitikinę, kad niekas tokiomis sąlygomis negali likti šaltyje. Visiškai pritariu Jums. Esant tokiomis, ne, tokiam neužtikrintam laikui, kai kalbame apie Europos projektą, mes savo ES piliečiams siunčiame žinę, kad esame pasirengę elgtis kitaip, kad galėtume užtikrinti pagalbą šiems pažeidžiamiems žmonėms. ES piliečiai nori veiksmų, ne žodžių. Mūsų sėkmė tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis bus matuojama pagal tai, kaip veiksmingai galime dirbti kartu. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti Jums visiems už Jūsų pagalbą. Šiandien matau, kad esate pasirengę teikti pagalbą, kad galėtume reaguoti, veikti tokiamis sudėtingomis aplinkybėmis. Nepaisant to, kad situacija netidėliotina, turime elgtis tokiais sudėtingais laikais ir neturėtume pamiršti mūsų numatytų sprendimų. Kreipiuosi į valstybės narės, kreipiuosi į Maltos, pirmininkaujančios Maltos atstovą, kad būtų tvarkomasi, geriau tvarkomasi su asmenų perkelimu ES viduje. Taip pat reikia skirti pabėgėlių prašymo specialistus visiškai pritariu ponui Kirkos, kad situacija nepriimtina, kai dėl ekspertų darbo vietoje tik pusė ekspertų yra vietoje, tik pusė iš tų ekspertų, kurie buvo pakviesti atvykti. ES ir Turkijos susitarimas. Turėčiau pripažinti, kad jis yra iš dalies ir kontroversiškas. Bet tuo pačiu mums leido sustabdyti e, mirčių skaičių Norėčiau pasakyti dar vieną dalyką. Pabėgėlių krizė nėra nacionalinė problema. Tai ne graikų, ne italų, ne serbų problema, nes nei, nei ispanų ir nei italų problema. Tai yra europinė problema ir sprendimas turi būti europinis ir bendras. Būtent todėl turime primiktinai reikalauti turėti bendrą europinę poziciją. ir turime prašyti tarptautinės bendruomenės padėti mums tokiomis sąlygomis, nes tai yra globalus klausimas. Tai yra pasaulinė globali atsakomybė. Norėčiau susitelkti ties kai kuriais klausimais. Visiškai pritarčiau Lindai dėl voucherių sistemos. Iš savo patirties vietoje supratau, kad tai iš tikrųjų galėtų užtikrinti pabėgėlių orumą. Būtent todėl tai yra mano vienas iš didžiausių prioritetų Graikijoje kartu su prieglopšiu, švietimu ir ypatinga priežiūra nelydimiems nepilnamečiams. Mes turime užtikrinti tų asmenų orumą, tai yra pagrindas. Tik tokiu būdu turime spręsti šias pabėgėlių situaciją. Taip pat iš savo patirties ir iš to, ką mano darbuotojai įvertino, galiu pasakyti, kad finansiškai ši sistema būtų geriausia, lyginant su ta sistema, kuri dabar yra Graikijoje, kai yra teikiamas maistas. Ir pasitelkus voucherių, grinųjų pinigų ir voucherių sistemą mes galėtume teikti paramą ir vietiniai ekonomikai. Būtent todėl Turkijoje vyra vykdomas e SSM projektas milijonai e, Sirijos pabėgėlių Turkijoje. Graikijos migracijos min, reikalų ministras viešai pareiškė, kad bus pereinama prie šios sistemos nuo e, maisto tiekimo prie pinigų ir voucherių. Mes neturėtume dėlsti ir toks perėjimas turėtų vykti greitai. Ačiū pirmininkė Morais už jūsų malonių žodžius. Yra lėšų, kaip minėjau. Ir mes galime užtikrinti naujus naujas pastogės galime ir naujiems pabėg, kitiems pabėgėliams. Dirbame su Graikijos valstybinės valdžios institucijomis ir Avromopolos, taip pat su kitomis mūsų tarnybomis ir matome, kad kasdien priimti sprendimus yra nelengva, tačiau siekiame geriausio Ir to ir reikėtų dabar. Taip pat norėčiau susitelkti ties šiais klausimais. Ne vienas iš jūsų minėjote pabėgėlių perkelimą iš Egėjo jūros salų į E, pagrindinę žemynų dalį. E, po ilgų dėrybų su Graikijos valstybinės valdžios institucijomis nutarėme perkelti bent jau pažeidžiamiausius asmenis, kad situacija dar labiau neblogėtų. Norėčiau pasakyti, kad Graikijos žemyninėje dalyje galime tvarkytis su šia situacija ir daug pabėgėlių, kurie buvo netinkamosios sąlygose jau yra perkeliami į daug geresnės sąlygas Tesalonikose ir kitose miestuose. Jeigu mes įstengsime iki kovo mėnesio parengti ir įgyvendinti šią grinųjų pinigų ir voucherių talonų sistemą ir jeigu galėsime perkelti daugiau pabėgėlių iš Egėjo jūros salų į žemyninę dalį, tai situacija pagerės. Dar kartą ačiū visiems. Ačiū už jūsų paramą. Ačiū už jūsų pagalbą tokiomis sudėtingomis sąlygomis. Mm. <clears throat> Labai ačiū, ponė komisijos nariai, už jūsų įdomią kalbą. O dabar Europos tarybos vardu ponas ministras Einborg. Prašom, žodis jums. Ačiū, ačiū jums, gerbimi nariai, už jūsų nuomonės. Kaip ir minėkaujantį valstybę mes žinome, kokie yra sunkumai ir kokios yra sąlygos, į kurias patenka pabėgėliai ir migrantai Graikijoje ir Serbijoje. Manau, kad Europos komisija jau minėjo, kokių priemonių imtasi, kokie resursai, kiek lėšų mes turime ir kaip pirmininkaujantį valstybę mes darysime viską, ką galime, kad testume šį darbą ir užtikrintume migrantų ir pabėgėlių orumą. Galiausiai jie netvyko į Europos žemyną šiaip sau, bet jie atvyko dėl to, kad bėga nuo karų persekiojimo savo šalise. Tačiau leiskite priminti jums, kad mūsų šalis, kaip kiti minėjo, gerbiami nariai minėjo, Mes turim šitą patirtį, kadangi per pastaruosius metus, ne pastaruosius vienus ar dviejus metus, bet per daugelį metų mes tai patyrėme. Mūsų pačių šalyje mes anksčiau nesame girdėję tokių diskusijų institucijose. Mes žinome, kokia yra padėtis. Kiekvieną dieną matome tokią padėtį, kai reikia gelbėti žmonės jūroje. Ir taip pat e, turime juos e, priimti ir e, žiūrėti, kaip integruoti juos į mūsų visuomenę. Mūsų ministras pirmininkas šiandien pasakė aiškiai, reikia daugiau dirbti taryboje, Visų pirma, užtikrinti, kad tai, dėl ko sutarėme, būtų įgyvendinta ir kai kurie jūsų minėjo perkelimą, turime tęsti darbą ir žiūrėti, kaip tos šalis, kurios galbūt nenori, ne, nepriima savo kvotų, pažiūrėti, ką jos daugiau galėtų padaryti, tačiau mums Taip pat reikia kontroliuoti, saugoti savo sienas ir toliau vykdyti tai, dėl ko sutarėme. Mes pasiūlėme platformą, taip pat surengėme valetos susitikimą prieš 14 mėnesių, daugiau negu prieš metus mes surengėm šitą susitikimą. Toliau, kai dėl išorės aspektų mes Mm, matome, kad jame dalyvavo ne vien tik kolegos iš Europos, bet ir iš Afrikos. Ir šiomis dienomis bus aukšto lygio susitikimas pažiūrėti, kokią pažangą pasiekėme abiejose pusėse ir kaip mūsų investicijos yra naudojamos tam, kad būtų stabdoma nelegali veikla Afrikos kontinente ir būtų teigiama padėtis. Žinoma, per šešis mėnesius mes nerasim visų sprendimų, tačiau mes ir toliau darysime pažangą, siekdami parodyti, kad mes galime dalintis atsakomybę vienodai. Dėlgi, aš sakau, kad mes žinome, ką reiškia susidurti su tokiamis problemomis patiems vieniems. Mes dirbsime su taryba ir tęsime dialogą su šalimis siekdami pažangos geresnėme atsakomybės pasiskirstime. Dėkuoju Jums, Ačiū už šitą galimybę pasidalinti mintimis su jumis ir tikiuosi, toliau dirbsime tokiu pačiu būdu. Ačiū. Europos e, tarybos vardu dėkoju ponė ministrė, kad jūs pasisakėte ir dabar baigiame šitą svarbę reikalingą diskusiją. O dabar pereisime